prie ponios Gardinį pranešimo um, Sąjungos civilinės saugos mechanizmas ir pirmiausia suteiksiu žodį pranešėjai poniai Gardinį. Grazie, signor Presidente. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Manau, kad e, šiandien mums visiems, kurie rengėme šį dokumentę, labai svarbi diena. Tai yra labai jaudinanti diena, todėl kad darybos buvo ilgios, ilgos ir galų gale šiandien balsuosime dėl naujojo civilinės saugos mechanizmo. Tai yra nedidelis, bet labai svarbus žingsnis žengiant į saugesnę Europą, žengiant saugesnio pasaulio link. Norėčiau padėkoti visam parlamentui, visiems kolegoms ir kolegiams, kurie bendradarbiavo, labai konstruktyviai bendradarbiavo nuo pat pradžios. Manau, kad parlamentas dar kartą parodė, jog yra institucija, kuri galvoja apie tai, kas rūpi piliečiams. Nes žinome, kad piliečiai dabar nežiūri labai teigiamai į Europą. Bent jau didelė dalis mūsų piliečių nėra labai patenkinti Europą ir ypač jie nepatenkinti Europą e, ir jos veiksmais tam tikrose srityse. Tad dabar mes galime parodyti piliečiams, jog Europa tikrai yra nenutolusi nuo jų, kad e, Europa draugiškai žiūri į juos, kad Europa yra visų bendri namai. Ir galų gale e, mes galime dabar nusiųsti teigiamą signalą solidarumą signalą, e, parodydami, jog šis naujas mechanizmas keičia iš tikrųjų dabartinės civilinės e, saugos sistemą, kuri be jokios abejonės yra naudinga, tačiau šituo žingsniu jinai yra patobulinama. Ir tuo pačiu mes parodome piliečiams, kad Europa yra šalia jų. Ir tuo būdu mes pratesam dialogą su mūsų piliečiais. Tad aš labai džiaugiuosi parlamento poziciją. Ir manau, kad parlamento pozicija turi būti įgyvendinama ir toliau. Norėčiau padėkoti poniai Kristalinai Georgievai už paramą, nes jinai dabar mato, kaip, kaip žmonės kenčia įvykus e, tam tikroms nelaimėms, kuomet jinai lankosi tose vietose. Ir dabar dėja tos nelaimės įvyksta dažniau, galbūt ne praeitie ir dažnai jos turi daug skaudesnių pasiekmių. Todėl mes turime veikti galvodami apie žmoniškumą. Todėl šiuo požiūriu manau, kad labai svarbu, jog mes įrašėme naujus skyrius dėl e, prevencijos ir, ir apsaugos, nes tuo būdu mes e, apsaugome piliečius geriau ir taip pat e, ta prevencija leis mums užkirsti kelią iš anksto E, tam tikroms e, pasiekmėms. Tuo, tuo pačiu mes e, tarsi įtvirtiname naują prevencijos kultūrą. Rizikos valdymo planai taip pat yra labai e, svarbi priemonė mažinant rizikos faktorius. Taip pat e, savanoriškai sutelkti ištekliai ir jų panaudojimas yra labai svarbus aspektas civilinės saugos mechanizmui. E, Visi žinome techninius aspektus, kurie yra su to susiję, dabar jų nekomentuosiu, pasakysiu tik tai, kad e, mes e, bandėme išspręsti kai kurias problemas, kurių iškyla valstybėms narėms ir tai buvo susijęs su solidarumu ir su subsidiarumo principu. Bet mums pavyko galų galę nugalėti tuos e, sunkumus. Tad dar kartą dėkuoju visiems kolegams, na, o dabar klausysis kolegų ir komisijos narės pasisakymų. Ačiū kolegė Gardinė, dabar komisijos vardu, ponė komisijos narė Georgieva. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš pradžių norėčiau padėkoti poniai Gardinė ir visiems Europos parlamento nariams, kurie keletą metų dirbo siekdami pateikti šį teisėkros pasiūlymą. Šiuo sprendimu siekiama teikti geresnę apsaugą mūsų piliečiams ir mūsų ekonomikoms kurios susiduria su vis labiau niokojančiomis stichinėmis nelaimėmis. Turime siekti, jog šios nelaimės būtų geriau koordinuojamos. Tikriausiai žinote, kad pastaraisiais dešimtmečiais buvome suintensyvėjusių nelaimių Europoje liudininkai. Per dešimt metų praradome šimtą tūkstančių mūsų piliečių. Dėl vasaros karš, karščių kaitros, dėl potvinių, dėl žiemos ir vasaros audrų. Tai skaudžiai paveikė ir mūsų ekonomiką, todėl kad 150 milijardų eurų buvo prarasta. Ir šios tendencijos pastebimos ir visame pasaulyje per pastarosius trejata metų. Pirmą kartą per žmogaus istoriją mes susidūrėme su žala viršijančia 100 milijardų dolerių per metus. Ir mes kalbame ne apie bendrus nuostolius, o apie draudimo dengiamus nuostolius. Europos Sąjunga ir mūsų centrinis kontinentas kainavo mums apie 12 milijardų eurų. Vokietija Vokietija ypač nukentėjo nuo stikinių nelaimių. Taigi nepraraskime progos e, atremti šiuos iššūkius. Turime sukurti um, labai gerą um, stichinių nelaimių koordinavimo ir ES civilinės saugos mechanizmą, turime sugebėti koordinuotai reaguoti į stikinės nelaimės. Pirmą kartą ES istorijoje mūsų valstybės narės pasiryžusios kurti e, teisės aktus e, stikinių nelaimių prevencijai. Taip pat buvo pritarta numatyti bendrų išteklių rezervą, iš kurio lėšos būtų skiriamos valstybėms narėms patekusiams nelaimėms. Aš nekartą iš Europos parlamento girdėjau, jog turime siekti, jog Europos Sąjunga nelaimės akivaizdoje veiktų bendrai. Jūs jau ne kartą kreipėtės į mus teisėkuros pasiūlymo, o dabar ateina ta realybė ir mes galime pateikti jums e, pasiūlymą. Mes pasirinkome um, procedūrą e, iš apačios į viršų, kuri remiama valstybių narių savanoriškų įsipareigojimų teikti išteklius bendram išteklių rezervui. Baigdama noriu padėkoti Prieš keletą savaičių Filipinuose savo akimis regėjau, ką reiškia, kai ES sugeba veikti kaip viena e, šalis. Aš labai didžiuojuosi e, šiais pasiekimais. Ateityje e, teisės aktų įgyvendinimui reikės vėlgi jūsų paramos, kurios aš iš jūsų tikiuosi. Ačiū. Ačiū komisijos narė Georgieva. Dabar pasisakys pranešėjai, kolegos Paškų nematau, todėl kolegė Štrifler dabar. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, siūlymas dėl sąjungos civilinės saugos mechanizmų sustiprina dabartinį bendradarbiavimo mechanizmą šioje srityje bus galima daug efektyviau ir greičiau reaguoti į gaivalinės nelaimės, bus galima pagerinti e, prevencijos ir pasirengimo veiksmus. Dauguma ES veiksmų iki šiol vykdavo ne ES. Dažniausiai e, pagalba buvo teikiama besivystančiuose šalyse, kur patiriamos didžiulės gaivalinės nelaimės ir kur jos dažnos. 70 procentų visų bendrų lėšų bus skirta civiliniai saugai ES ir tik 30 procentų bus skirta veiksmams už ES ribų. Galima tik gailestauti dėl to, kad sutarimas dėl lėšų paskirstimo nėra e, labai atspindintis realybę mes norėtume imtis daugiau prevencijos besivystančiose valstybėse, bet tam lėšų dėje nėra nu, daugiau numatyta. Ačiū. Labai ačiū dabar kolega Stavrakakis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Civilinės saugos mechanizmas turi pridėtinę vertę ir yra e, solidarumo išraiška kurį gali pademonstruoti ES savo piliečiams. Lygiai taip pat kaip ES e, susitelkimas 2009 metais po žemės drebėjimo. Tačiau trečiosioms valstybėms numatytas mechanizmas taip pat yra labai svarbus dalykas, kaip e, E, pamatėme po taifūno Filipinuose. Kaip matome, visa tai e, yra labai svarbus dalykai ir prevencija yra labai svarbus dalykas, nes kainuoja pigiau negu e, mūsų veikimas po katastrofos. Džiaugiamės geriausios praktikos keitimusi galimybę, nes tai padės pagerinti mūsų visų veiksmus. Labai gaila, tačiau mūsų biudžeto lėšos nėra didelės, tik 368 milijonai eurų, o 513 buvo numatyta iš pradžių. Europos parlamentas pripažįsta, kad veikti reikia racionaliau ir būtina daryti viską, kad tos tų, tų, tų, su minimumų lėšų būtų galima pasiekti maksimalų rezultatą. Tai tačiau tam reikės visų e, turimų finansinių priemonių, sinergijos ir tinkamo panaudojimo. Ačiū. Labai ačiū, kolegė Stavrakakis. Ponios ir ponai, mes labai laiku pradėjome, todėl e, būčiau linkęs į kompromisą. E, ponas Paško tik dabar pasirodė salėje. Pone Paško, ar jūs norėtumėte e, kalbėti? Civilinės saugos mechanizmas yra ES solidarumo išraiška reaguojant į gamtos stichijas ir krizes. Šis pasiūlymas remiamas bendru pobūdžiu yra kuriama ad hoc sistema, e, kurią galime reaguoti į nelaimės, e, padedant valstybėms narėms. Užsienio reikalų komitetas palankiai vertina e, prevencinius ir pasirengimo ir e, reagavimo e, veiksmus. Mes manome, jog solidarumo išlyga yra labai svarbi, mes pabrėžiame ją mūsų dokumente. Labai svarbus aspektas AFET nuomonėje yra siekis užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp skubaus reagavimo Ir e, kita vertus, tarp bendros ES išorės veiksmų politikos. E, komisijos narė Kristalina Georgieva e, paremė mūsų poziciją, mes remiame ją. Ačiū, kolega Pašku, kolegos Vlasako nėra komitetų vardu nuomonės išklausimą, o dabar frakcijų vardu pasisakymai kolega Zieber vieną minutę. Ačiū, ponia pirmininkė. Civilinės saugos mechanizmas labai aiškiai parodo, arba kitaip tariant, valstyb... ES pilietės ir piliečiai gali atpažinti ES pridėtinę vertę. Mes turime užtikrinti, kad ES kartu su valstybėmis narėmis padėtų joms. E, todėl mes siekiame sukurti tokį teisės aktą, kuris e, užtikrintų, jog valstybės narės tebe turi savo kompetenciją, tačiau ištikus nelaimėms jos gali sulaukti paramos iš ES. Manau, kad svarbu veikti iš vien. Jau turime patirties e, Europos Sąjungoje galime ir toliau stiprinti gebėjimus, o žengiant kitą žingsnį svarbu numatyti tinkamą finansavimą. Ta ir padarėme. Daugiau nei 300 milijonų eurų yra e, skirta ir proporcija yra 17.30 šių lėšų paskirstimo. Mano supratimu, tai yra labai e, prasminga. E, atsiprašau, vertė atsiprašo 70-30 bendra proporcija tarp valstybių narių teikiamos pagalbos ir ES teikiamos pagalbos. Manau, kad labai svarbu stiprinti valstybių narių gebėjimą reaguoti į nelaimės. Ir ta modulių sistema, kurią sukūrėme, yra prasminga. Galima aišku pasakyti, kad šis sritis yra mano specifinė ir aš čia teiksiu pagalbą, tačiau bendras koordinavimas turi vykti ES lygmeniu. Tas civilinės saugos mechanizmas reiškia, jog valstybės narės pačios priims sprendimą, ar bus pasinaudota šio mechanizmu ar ne. E, tokiu būdu išlaikomas subsidarumo principas. Aš manau, jog tai yra teisingas, logiškas žingsnis toliau ir aš tikiuosi, jog šis mechanizmas veiks gerai. Pirmos, pirmosios patirtys tai tik patvirtina, tai yra taifūnas e, Filipinuose. Socialistas ir demokratas. Ačiū, ponė Estrela, SRD frakcijos vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai pranešėjai, Europos komisijai bei Airijai ir Lietuvai, kurios e, e pirmininkavo rengiant e, šį dokumentą. Tad to būdu e, šis naujasis teisės aktas galės būti jau taikomas sausio mėnesį. Europoje įvairios nelaimės padarė nuostolių, kurie sudaro 0,25 procentus bendro vidaus produkto pasauliniu mastu. Maždaug 80 tūkstančių, 90 tūkstančių žmonių nukentėjo pas mus pasauliniu mestu Pasauliniu mastu tokios e, katastrofos padaro 11 milijardų eurų nuostolių. Aišku, įvairios gamtinės nelaimės dabar kyla dėl klimato kaitos. Todėl natūralu, jog turime imtis naujų priemonių. Lisabonos e, sutartyje yra numatyta solidarumo nuostata kuri e, gali būti gyvendinama būtent šiame kontekste tiek ES teritorijoje, tiek ir už jos ribų. Mums e, pavyko pasiekti susitarimo su taryba. Aišku, tas susitarimas nėra toks e, ambicingas kaip Europos komisijos pasiūlymas ar kaip Envi komiteto pasiūlymas Europos parlamento. Tačiau nebuvo įmanoma pasiekti kitokio susitarimo, turint omenyje, jog turėjome mažai laiko ir turint omenyje, jog taryboje taip pat nebuvo vieningos nuomonės šituo klausimu. Aišku, prevencija visuomet yra toks dalykas, kuris turi būti privilegijuojamas, galvojant, su, pas, galvojant apie pasiekmių likvidavimą. O čia tas principas yra įtvirtintas. Dėkuoju, ponė Taylor. Union... Dėkui, ponė pirmininkė. Europos socialinės saugos mechanizmo tikslas yra koordinavimas tarp valstybių narių veiksmų, e, teikiant pagalbą tiems, kam jūs reikia. E, esant gaivalinėms e, nelaimėms, kaip miškų gaisrai, potviniai ar panašiai, E, būtina reaguoti tinkamai. ES nelaimės, ne, nelai, pagalbos centras nelaimio atveju e, turi tinkamai veikti. Mano, paties, ša, mano pačios šaliai ne, nereikia tokios sistemos, tačiau matėme, kad e, kai kuriems, kai kuriems šalims tai to reikia ir kad šis centras veiks sėkmingai ir ateityje. Aš e, esu iš to regionų, kur potviniai yra galimi, tačiau kol kas jie nuostolių didesnių nėra padarę. Mano apygardos e, miestas vieną kartą yra buvęs užtvindytas. Tad e, iš tikrųjų nelaimės yra galimos, būtina teikti pagalbą kitoms valstybėms, kitiems regionams gaivarinių nelaimių atveju, būtina turėti tinkamą civilinės saugos mechanizmą. Tai e, prevencinės priemonės leidžia tinkamai užkirsti kelią kai kuriuoms nelaimėms, padeda sumažinti nuostolius. Aš manau, kad e, buvo sėkmingai e, deramasi dėl to, kaip gerinti planavimą, teikiant pagalbą ir tai padės pagerinti pagalbos teikimą gaivalinių laimų atveju. Vykstant daryboms mums pavyko išlaikyti finansavimo lygį tinkamą, kad būtų galima išvengti nenumatytų atvejų. Valstybės narės turi turėti parengtus dokumentus, kuriais darėsiu kitomis valstybėmis narėmis. Komisija turi taip pat turi tam tikrą detalę informaciją. Liberalų frakcija ir parlamentas džiaugsis e, galėdamas balsuoti už būtent tokį teisės aktą. Ačiū. Dabar ponė Lasi, žalių frakcijos vardu. Hyvät kollegat, kiitoksia esittely. Gerbiami kolegos, dėkoju Elizabetai e, Gardinį už atliktą puikų darbą. Ačiū kitiems dėrybininkams. Mm, iš tikrųjų, civilinės saugos mechanizmas yra didelė pažanga. Ger, bus reikšmingai pagerintas tas 15 metų trukęs bendradarbiavimas šioje srityje. Bus daugiau dėmesio skiriama prevencijai ir pasirengimui gaivalinėms nelaimėms atremti. Visas tas darbas gali būti vertinimas kaip pasirengimas svarbiems paskeitimams. Pavyzdžiui, mes Čia turime omenyje pirmiausia deklaracijas dėl nelaimių, kai e, Taigi vyko, ir matome, kad deklaracijose nurodomos sumos nuostolių auga, įvairios audros jautėjusios e, taip pat e, pareikalavo aukų, žmonės žuvo, tad turime būti pasirengę turime būti pasirengę atremti tokius iššūkius. Ir mums būtina geriau išsiaiškinti, kokios nelaimės, kokių nelaimių rizika labiausiai kyla ir joms tinkamai pasiremti, pasirengti. Ir tai yra lygiai taip pat svarbu tiek kalnakasybos rajonuose, tiek, tiek kituose. E, matome kartais, kad nesilaikoma saugumo reikalavimu. E, ypač kalnakasybos sektoriuje. Ir mm, pavyzdžiui, būna, kad rezervuarai yra įrengiami netinkamai ir atsitiko taip, kad jie buvo užtvindyti. Būtina imtis geresnių prevencijos priemonių, būtina, kad būtų profesionaliau atliekama patikra tokių jautresnių sektorių. Mes manome, kad tų nelaimių sprendimas yra ne tik pagalbos tarnybų reikalas, būtina imtis ir kitų priemonių, kad galima užkirsti kelią. Ačiū, kolegė Rosbach. Tak, formand, komisar. EU's civilbeskyttelsesordning. Ačiū, pana pirmininkė, pana komisijos e, narė. E, ši priemonė labai svarbi reaguojant į nelaimės ir humanitarinės nelaimės. Reikia ieškoti tarp valstybinių sprendimų, tarp valstybinėms problemams. Būtinas geresnis bendradarbiavimas tarp valstybių narių. Aš e, pati esu iš labai nuo um, audrų nukentėjusio regiono, taip pat iš valstybės, e, kuri galėjo pasinaudoti dvišalių sutarčių teikiama nauda. Taip pat galėjo pasinaudoti ir um, daugia šalių komandų pagalba naikinant nelaimių padarinius. Kai kuriais atvejais būtinos konsultacijos artimiausių septyniarių metų laikotarpiu numatyti finansiniai įsipareigojimai mums yra labai aukšti, per aukšti. Mes manome, jog ne visur atsižvelgiama į e, konkrečią situaciją valstybėse narėse. Ačiū dabar vieningų kairių vardu ponia Sosa. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš manau, kad e, šis e, pranešimas iš tikrųjų pateisino mūsų lūkesčius, nes prevencijos, atsiprašau, ne visiškai pateisina mūsų lūkesčius, todėl kad e, prevencijos srityje galėjome būti ambicingesni, negu galų gale buvome. Tai yra labai svarbus uh, aspektas ne tik tai įvairių gamtinių nelaimių atveju, bet ir kitais atvejais. Labai svarbu taip pat, kad būtų laikomasi e, subsidiarumo principo. Aš manau, kad šis mechanizmas gerbė e, subsidiarumo principą, taip pat jis leidžia tvirtinti solidarumo e, principą. Ir tai yra e, E, labai teigiamas aspektas. Daugelis e, gamtinių nelaimė vyksta dėl klimato kaitos ir e, kapitalizmo neigiamas pasiekmes taip pat apsunkina šitų problemų sprendimą. Tačiau, kuomet susidurėma su įvairiomis šiomis nelaimėmis, labai svarbu užtikrinti, kad būtų reaguojama greitai ir veiksmingai gelbstint žmonės patekusius į, e, į šitas nelaimės. Aš manau, kad e, kaip bebūtų, šis susitarimas yra žingsnis į priekį. Manau, kad e, šio mechanizmo niekas nebandys naudoti kariniams tikslams, tačiau prevencijos srityje galėjome būti ambicingesni. Dėkuoju, ponas Paška. Erdė. Ponas Paška. Pone pirmininkė, e, pone komisijos narė, naujas civilinės saugos mechanizmas apima du e, teisinius dokumentus ir šio mechanizmo supaprastinamos esamos nuostatos, e, pagerinamas reagavimas į nelaimės. Turint omenyje, kad nelaimų daugėja, gerai, jei ES galės veikti koordinuotai. Reikia kaip galima greičiau ir kaip galima efektyviau reaguoti į nelaimės, o tam reikalingos tarnybos. Reikia užtikrinti, kad ES teikiama pagalba būtų tik papildomo pobūdžio. Reikia stiprinti vietos civilinės saugos institucijų reagavimo galimybės ir gebėjimus. Tai į tai turime atsižvelgti rengdami pasiūlymus. Ačiū. Dabar ponas Obermeier, nepriklausantis frakcijoms. Kaip žinote, kova su katastrofomis yra valstybių narių kompetencijos reikalas. Mes manome, tai yra, aš manau, kad reikėtų stiprinti ES koordinavimo vaidmenį. Labai svarbu stiprinti uh, prevenciją ir pasirengimą reaguoti į nelaimės, palankiai vertino šios aspektus. E, šiandien aš galvočiau, kad svarbu yra mokytis iš patirties. Taip pat reikia numatyti tokias situacijas, kai reikia reaguoti į keletą nelaimių. E, pavyzdžiui, e, aš prit aptarčiau paramai nacionaliniams valstybėms. Bendrų išteklių rezervas yra pasitvirtinusi priemonė. Tokiu būdu e, galima veiksmingai reaguoti į nelaimės ir tikėkime, kad valstybių narių įnašai į šį rezervą bus ne per dėm dideli. Merci beaucoup, madame la présidente. Pane Krostet, ačiū, pane pirmininkė. Gaivalinių nelaimių vis daugiau vyksta visame pasaulyje. Dėl klimato kaitos ta rizika tampa tik dar didesnė, kai dėl artimiausių metų. Kartais tos katastrofos būna gamtinės kilmės, kartais dėl žmogaus veiksmų atsirandančios. Jų ekonominis poveikis yra didžiulis. Prancūzijoje 15 500 aukų yra suskaičiuota ir 15 milijardų nukentėjusiųjų e, patyrė nuostolius. Šis mechanizmas Europos civilinės saugos turi būti supaprastintas. Tai buvo labai skubu atlikti. Mums reikia tokio mechanizmo, kurio dėka būtų galima veikti greičiau, kuris būtų plačiau siekiantis. ES šioje srityje negali leisti savo paprastų improvizacijų. E, tas aiškumo nebuvimas buvo nesuprantamas, būtina stiprinti bendradarbiavimą, koordinavimą tarp valstybių narių Ir iš tikrųjų čia norėčiau pasakyti, pagaliau tai įvyko, nes Barnie pranešimas yra 2006 metų, buvo laukama ne vienerius metus, kad pagaliau atsirastų tas toli siekiantis projektas. Taip, mes turime greito reagavimo centrą. Būtina jam suteikti reikiamus pajėgumus. Ir tai yra iš tikrųjų labai svarbus dalykas, teikiant bendras pastangas ir priemonės. Tai yra iš tikrųjų žingsnis, kurio dėka Europa į krizių likvidavimą gali nešti savo indėlį civilinė saugos mechanizmas sulaukia plačios europiečių paramos. 82 procentai aplaustų europiečių mano, kad koordinuoti veiksmai katastrofų atveju yra veiksmingesni negu atskiri valstybių narių veiksmai. Taigi pragmatiška e, Europa yra reikalinga, kuri tarnautų savo piliečiams. Ačiū. Ačiū ponė Grostet. Jeva, biztos asszony. A mostani... Ponas Tabácsak. Pone pirmininkė, šis pasiūlymas parodo, kad mes galėjome pasimokyti iš praeities patirties Buvo minėta raudonojo dumblo katastrofa, kai dumblas užliejo kaimą Rumunijoje. Rumunijoje taip pat susidurta su nelaimėmis e, kalnakasybos šachtose. Mes privalome pasimokyti iš tokių situacijų. Džiugu, kad Europos komisija e, siekia tinkamai koordinuoti esamus išteklius. E, manau, kad būtina įsteigti e, pagalbos koordinavimo centrą. Taip pat labai svarbu patikrinti, kaip teikiame pagalbą pramoninių nelaimių atveju. Mūsų minėtų išteklių neužtenka. Paul Nuttall. Pone pirmininkė komisijos narė, civilinės saugos mechanizmas iš ties reiškia e, civilinės apsaugos e, pinigus, tačiau ES neturi pinigų, pinigai priklauso nacionaliniams valstybėms. O ką jūs darote, jūs iš valstybių narių paimate pinigus ir juos perpakuojate, uh, užlipindami ES etiketę. Tai yra tarsi viena ranka atimama, kita ranka uh, duodama. Uh, Manau, kad turime siekti, kad Europos piliečiai pamiltų Europos Sąjungą, tačiau jūsų populiarumas dabar yra dugne. Aš prieštaravau e, šiam principui gaisrai, potviniai, saustros, audros gali būti pažabotos tam tikromis priemonėmis. Filipinų atvejas tai parodė, tačiau pagalbos reikia. 60 milijonų um, eurų pagalba teikiama mūsų valstybė, 70 milijonų svarų buvo teikiama kaip e, labdaros pagalba. Mes manome, kad jūs neturėtumėte šių lėšų naudoti kaip propagandos priemonės. Kolegos to regis nėra. Nematau bent jau, tad suteiksime žodį kolegai Šnelka. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. E, stichinių nelaimų visada buvo ir bus ir ateityje. E, mano e, rinkiminė apygarda buvo um, nusiaupta e, didžiausios įmanomos kaitros šią vasarą. Ir todėl mes turime ieškoti būdų, kaip kovoti su tokiamis nelaimėmis. Mano supratimu, parengtas priemonių rinkinys yra proga efektyviau veikti nelaimės akivaizdoje, juo labiau, kad praeitis rodo, jog turime daug ką tobulinti. Aš Tikiuosi, jog bus sukurtas ir ES reagavimo į nelaimės e, centras, nes būtent šis rytis turi būti tobulinama. Stichinių nelaimių atveju pastebėjome, kad kartais, jei būtų tinkamai pasinaudota priemonėmis upės e, žiotise, tuomet būtų galima išvengti kai kurių skaudžių pasiekmių. Kalbant apie žemės ūkio politikos fondus, manau, kad būtų galima pasinaudoti ir jais, tai būtų tinkamas požiūris. Tačiau, ponės ir ponai, noriu atkreipti jūsų dėmesį į vieną trūkumą. Kuo ilgiau dėlsime pervesdami pinigus į bendrų išteklių rezervą, tai ypač dabar matau, kaip mano įmonės negauna leidimo pervesti finansinę pagalbą šiam rezervui. Taigi, kuo, daugiau, kuo ilgiau dėlsime, e, tuo pagalba striks ir bus per daug administracinių kliūčių. Ačiū, kolega Sarbu. Dėkoju. Visai neseniai nuo taifūno nukentėjo Filipinai. Visą tai rodo, koks didelis yra gaivalinių nelaimių pavojus. Ateityje dėl klimato kaitos panašių situacijų, e, keliančių didžiulius nuostolius, bus daugiau. Net jeigu ir žinome, jog šių reiškinių intensyvumas ir dažnumas auks, ne, sunku yra tiksliai pasakyti, kada mūsų ištiks kokia nors nelaimė. Būtent dėl to reikia būti pasirengusiems iš anksto, kad būtų galima nelaimės atveju greitai ir efektyviai reaguoti. Civilinės saugos mechanizmas mums padės šioje situacijoje. Dėrėjome su taryba dėl kompromiso ir visą tai, tų dėrybų rezultatas padės pagerinti turimą dabartinį mechanizmą, tai padės geriau vertinti riziką Tai padės geriau informuoti piliečius, tai padės padidinti e, ir efektyvesnę padaryti reakciją į nelaimės. Galėtume sakyti, kad tie pasiekimai yra paviršutiniai, bet taip nėra. Mes matome didesnį konsoliduotą europinį solidarumą, kuris gali, kuris gali padėti išgelbėti žmonių gyvės. Ačiū. Ačiū. Kolegiai Sarbu. E, kitas kolega turi mėlynąją kortelę. Ar priimsite klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą? Kolega Borzen. Na, be abejo, gaivalinės nelaimės dažnai būna tarp valstybinės. Uh, Tam reikalingos bendros pastangos. Tačiau per pastarosius keletą metų gavarinės nelaimės tapo dažnesnės, o lėšos numatytos nesaugos mechanizmui buvo sumažintos iki 368 milijonų eurų. Kroatija dėl savo geografinės padėties patiria potvinių pavojų, kaip ir kitos centrinės Europos šalis. Ir taip pat vasarą iškyla miškų gaisrų pavojus. Būtent dėl to yra labai svarbu turėti e, tarnybas, kurios profesionaliai veiktų civilinės saugos srityje. Mes esame pasirengę bendradarbiauti ir padėti kitoms uh, šalims, būtina padėti ir šalims, kurios yra ne ES valstybės. Būtina gerai, kad buvo gasinami gaisrai ir Portugalijoje, ir Jotkalnyjoje, ir Izraelija, ir kad tam buvo panaudotos bendros pastangos. Aš manau, kad labai svarbu padidinti bendradar... finansavimą tarp valstybiniam bendradarbiavimui, kad būtų galima aktyviau padėti kaiminėms valstybėms. Ačiū. Na, tu norėtum užduoti klausimą? Ne, klausimas nepriimtas. Dabar suteiksime žodį kolegiai Smolkovai, prašom. Dėkoju. Nelaimė, su kuriomis sudarėme šiandien, neturi jokių kažkokių ypatingų dalykų. Jos vyko ir seniau. Tačiau jos turi įtaką kasdieniam žmonių gyvenimui. Tai yra puikus pranešimas ir aš manau, kad tai prisidės prie Europos Sąjungos piliečių geresnio gyvenimo. Uh, Aš manau, kad tai padės geriau pasirenkti toms nelaimėms ir tai padės išgelbėti tūkstančių žmonių gyvybių. Civilinės saugos mechanizmas turi būti tinkamai finansuojamas, jeigu norime, kad jis teisingai veiktų. Ir tam e, taip pat reikalinga numatyti ir supaprastinimo priemonės. Valstybių narių pasangos yra taip pat reikšmingas dalykas būtina, kad šis mechanizmas būtų susijęs su solidarumo mechanizmu. Civilinė sauga tuomet taps e, iš tikrųjų reikšmingai pagerinta, bus pasirengta gaivalinėms nelaimėms geriau ne tik ES, bet ir už jos ribų. Dėkui. Ačiū. Dabar. Prieš perinant prie spontaniškų pasakymų procedūros suteikti žodį kolegai Vlasak, regi komiteto vardu. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Mes. Šis naujas siūlymas turėtų apimti dabartinį civilinės saugos mechanizmą ir reikiamas finansinės priemonės 2007 e, metų ir užpildyti egzistuojančias juridinės spragas. Laikomas iš tikrųjų to požiūrio, kad reikia dirbti skubiau, iki metų pabaigos tekstą reikia priimti, patvirtinti, nes čia baigsis finansinės priemonės galiojimo laikas. Komisijos pakeistas siūlymas turi tikslą supaprastinti procedūrą susijusią su priemonių telkimu bendrai pagalbai, taip pat supaprastinamos taisyklės civilinės saugos mechanizmo panaudojimui, jeigu įvyksta kokia nors skubi situacija e, trečiosiuose valstybėse tai turėtų sumažinti administracinę naštą tenkačią valstybėms narėms ir Europos komisijai. Tai be abejo yra pažanga. Regio komiteto vardu norėčiau pasakyti, kad civilinės saugos principas yra problemų sprendimas e, kuo žemesnėme lygyje. Turime neužmiršti kompetentingų vietos administracijos struktūrų, atsakingų šią sritį, regioninių struktūrų taip pat, nes jos e, yra e, prie tų vietų, kur vyksta nelaimės. Ačiū kolegai Flasak, sako pirmininkė, perėsime prie spontaniškų pasakymų procedūros. Ir pirmiausia, suteiksiu žodį kolegai Matula. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Consider foarte importantă implicarea. Dėkuoju. Labai svarbu, kad e, šioje priemonėje dalyvautų ir vietos bendruomenės. Reikia stiprinti tarp valstybinį bendradarbiavimą, e, gerinti koordinavimą. E, labai svarbu suvienodinti reagavimo į nelaimės tvarką įvairiose valstybėse narėse. O Tai reiškia, kad reikia greičiau keistis informaciją apie įvykusias nelaimės, bei tinkamiau koordinuoti jas. Reikia numatyti alternatyvę kelių transportavimo sistemą, um, užtikrinant prieigą prie atokiausių regionų, o pateikti intervenciniai moduliai turėtų būti parengti laisvanoriškumo principu. Um, Patirtis rodo, kad galima paskubinti pagalbos teikimą, e, kreipiantis į savanorius. Aš noriu padėkoti pranešėjai už puikų darbą. Pereira. Dėkuoju. Dabar kolega Pereira. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Mes e, dabar statome namą ir pradedame nuo stogo, tuo tarpu namas dar neturi pamatų. Manau, kad e, prevencijos aspektas, kovojant su nelaimėmis, yra esminis dalykas. 2010 metų parlamento rezoliucijoje apie tai kalbama, aš buvau pranešėjęs e, šituo klausimu, ten kalba sukosi apie nelaimės, kurias sukelia pats žmogus. Tačiau e, tuo metu nepavyko įgyvendinti visų rekomendacijų, kurios buvo numatytos e, toje rezoliucijoje. Mes e, turime mažinti riziką įvairiose srityse, miškuose, pakrantės zonose, įvairiose vandens telkiniuose, gyvenamosiuose e, zonose, kurios yra ypač pažeidžiamos, arba tokiuose vietovėse, kur dažnai gali kilti įvairių nelaimių. E, ir dėja nėra numatyta pakankamai priemonių, e, kurių būtų galima imtis prevenciškai. Komisijos narė Georgieva, jums šodis. Labai ačiū už visas jūsų pastabas. Keturi dalykai. Pirmiausia, kalbant apie šį e, teisės aktai, turiu pasakyti, kad 9 iš 10 ES piliečių pasakė, kad jie norėtų veikti iš vien didelės grėsmės e, jų turtui, jų sveikatai akivaizdo. Taigi mes atsižvelgėme į piliečių poreikius. Antra, mes norime būti solidarūs ten, kur tai yra prasminga. 90 procentų visų nelaimių yra vietos nelaimės ir solidarumo mechanizmas čia negali būti taikomas. Tačiau 10 procentų visų nelaimių vyksta tarp valstybinių mastų ir tuomet solidarumas padeda sumažinti žalą. Taip pat solidarumas padeda išplėsti e, vietos e, institucijų išteklius. E, suvienijus jėgas galima efektyviau pašalinti nelaimių pasiekmes. Priminsiu, jog bendradarbiavimą kartu siekdami, kad solidarumo fondas ir civilinės saugos mechanizmas būtų e, panaudojami panašiai lengvai. Trečia, mes e, laikomės subsidarumo principo, todėl ir pasirinkome ne principą iš viršaus į apačią, tačiau principą iš apačios į viršų. Noriu padėkoti tiems, kurie suprato, jog būtent tas principas pasirinktas. Noriu padėkoti visiems prisidėjusiems prie šių dokumentų rengimo. Ir pagaliau e, paskutinis, tačiau ne mažiau svarbus e, punktas Mes siekiame efektyviau veikti. Ateityje neišvengiamai dėl klimato kaitos e, stiknės nelaimės bus e, labai skaudžios. Kiekvienas euras išleidžiamas prevencijos tikslais padės e, sutaupyti daug daugiau eurų. Manau, kad bendra suma gal ir didelė, tačiau baigdama noriu pasakyti, kad mes uh, E, tikimės sklandaus bendradarbiavimo su Europos parlamentu ir įgyvendindami šį mechanizmą taip pat mokysimės iš savo patirties, teikdami naudą savo piliečiams. Ačiū. Dabar Elizabetai Gardinė, pranešėjai žodis. Grazie, prezidente, grazie. Dėkuoju dar kartą, ponė pirmininkė, dėkuoju visiems kolegoms, kurie pasisakė, dėkuoju komisijos nariai. Aš manau, kad šiandien mes kalbame iš tikrųjų apie labai svarbų dalyką. Kalbame apie solidarumą, apie europinę dvasę ir apie piliečius, kurie jau šiandien reikalauja daugiau Europos. Ir noriu pabrėžti vieną dalyką. Tai yra apie tai, noriu pabrėžti tai, jog civilinės saugos sistema jau veikia e, Europos Sąjungoje. Buvau Venecijoje pastarosiomis e, dienomis ir e, galiu pasakyti, jog vyksta įvairiausi mokymai, kuriuose dalyvauja ES valstybės, Austrija, Junktinė karalystė, Vengrija. Tad yra daroma nemažai ir svarbu ne tai, kad e, nepakanka finansavimo, žinome, kad e, reikėtų milijardo, jeigu norėtume užtikrinti tinkamai prevenciją. Tačiau apskritai vis dėlto prevencija visuomet yra geresnis dalykas negu pasiekmių šalinimas. E, Venecijoje bus Venecijoje bus e, švenčiama e, savanorių dirbančių civilinės saugos sektorėje diena. Aš e, manau, kad šitie dalykai labai aiškiai rodo, apie ką mes kalbame. Mes kalbame apie įvairias nelaismės, apie žemės drebėjimus, kai kurie iš jų buvo įvykę prieš daugelį metų. Tačiau savanoriai yra įnešę neįkainuojamą indėlį, kovojant su šitų nelaimių pasiekmėmis. Ir būtent tai yra civilinės apsaugos e, prasme, tai yra bendruomenės jausmas, solidarumas. Nes e, Tai susiję su mūsų e, ateitimi ir su geresnės ateities užtikrinimu ir su Europos projekto įprasmenimu. Dar kartą dėkoju visiems. Šios dienos balsavimas galbūt atrodo ne toks jau ir svarbus, tačiau manau, kad vis dėlto tai yra pakankamai svarbus e, dalykas ir jis padės mums žengti tą svarbų žingsnį. Dar kartą dėkoju ir komisijos nariai Georgijevai už jos e, įsipareigojimus ir pagalbą. Ačiū ponė Kardinį. Dėl šio pranešimo balsuosime šiandien 11.30. O dabar posėdis baigtas. Susitiksime 11.30 balsavimui.